Mėly kolegos, manau, kad laikas pradėti darbą dėl to, kad balsavimas laukia netrumpas ir pradėsiu iškart nuo pirmojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra balsavimas dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Pirmiausia, žodį suteiksiu pranešėjai poniai Rys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu. Buvo įvykta, buvo padaryta labai daug darbo, 314 pakeitimų buvo pateikta, taigi balsuosime iš karto, bet aš tik tai norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Jums, padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams Ir visiems kolegoms e, mums pavyko, nepaisant nesutarimų ir politinių, ir nacionalinių, regioninių nesutarimų, mums vis tiek pavyko suderinti pozicijas ir parengti kompromisus. Aš manau, kad tai palengvins mūsų darbą. Ir tikiuosi, kad greitai pradėsime trilogo posėdžius ir tikiuosi, kad į trilogo posėdį mes eisime su stipria parlamento pozicija. Ačiū labai. E, pradėkime balsavimą. Visiems yra išplatinti balsavimo sąrašai. Dar norėčiau paklausti, ar turite balsavimo korteles. Jeigu, tada, jeigu taip, tada pradėkime nuo 156 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 157 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 158 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirt, pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šimtas penkiasdešimt devintas pakeitimas. E, prie jo yra pateiktas pakeitimas žodžiu. Suteiksiu žodį kolegai Stais. E, norėčiau tiksliau paklausti, ar kas nors prieštarautų tam žodžių pakeitimui. Jeigu prieštaraujančių nėra, tada dėl jo balsuojame. Balsuojame 159 pakeitimas, kaip pakeista žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pasitikslink, pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. E, socialistų balsuoja dviem per daug. Dabar vienu per daug. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Sulaikė. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Penkioliktas puslaptis. atrodo, kad ne visų e, balsavimo sąrašai yra identiški, tačiau pereikime prie 244 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 246 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, Atmesta. 250 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 247 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 249 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 251 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 248 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 253 pakeitimas kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas. 253 pakeitimas yra nebeaktualus. 252 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime. Vėl iš socialistų frakcijos balsuojančių yra per daug. Dabar viskas gerai, balsavimas baigtas, atmesta. Du šimtai penkiasdešimt šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas prieš? susilaikė atmesta. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 254 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 255 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 250, tiksliau, 261 nebeaktualus pakeitimas. Balsuojame dėl 25 pakeitimo ir 256 pakeitimo, nes jie yra identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 257 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Du šimtai penkisdešimt devintas pakeitimas. Girling autorė, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 262 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 26 ir 263 pakeitimai yra identiški, kas už juos, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ar norite pasitikslinti? Pasitikslinkime dėl 26 ir dėl 263 pakeitimo. Kas už? E, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas ir vėl vienu socialistu balsuoja per daug. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Du šimtai šešdešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. E, prašome aiškiai kelti rankas. 264 pakeitimas. Kas už? Pirmininkė, man atrodo, kad mes jau balsavome dėl šio pakeitimo. So, you are okay. Taip, kolega, jūs esate teisus. Kitas pakeitimas 269. E, 267 nebeaktualus, kadangi vienas iš trijų įvardintų pakeitimų lentelėje buvo patvirtintas. Taigi dabar reikia balsuoti dėl 269 pakeitimo. Čia yra dvi dalys. Balsuojame dėl pirmos dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 270, 271. Šie pakeitimai yra identiški ir yra nebeaktualūs, todėl kad mes patvirtinome 269 pakeitimą. Siūlau perėti prie 273 e, pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 274 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 275. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 276 ir 28 yra identiški. Kas už? susilaikė patvirtinta. Du šimtai aštuoniasdešimt pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Vienu socialistų balsuoja per daug. Balsavimas baigtas. Atmesta. E, du šimtai aštuoniasdešimt šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 288 pakeitimas dvi dalis. Balsuojame dėl pirmos dalies, kas už. Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 29 ir 287 pakeitimai kartu. Jie yra identiški, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 284 pakeitimas nebeaktualus. 289 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Pasitikslinkime. Basavimas pradedamas. Basavimas baigtas. Atmesta. Du šimtai devyniasdešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 291 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 292 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Du šimtai devyniasdešimt ketvirtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Du devyni šeši nebeaktualus. 297 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. Galime pasitikslinti. 297 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 298. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 31 pakeitimas. Taigi, 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 299 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Tris šimtai pirmas pakeitimas, dvi dalys. Balsuojame dėl pirmos dalies, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pakeitimas 303. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 302 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Pakeitimas 310. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 311 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta, tačiau siūlau pasitikslinti. Taigi, 311 pakeitimas balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 312 pakeitimas kartu su pojo, pono Stajas žodiniu pakeitimu. Visų pirma, klausiu jūsų, ar kas nors prieštarautų tokiam žodiniam pakeitimui. Jeigu prieštaraujančių nėra, 312 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pasitikslinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pereikime prie pirmo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Perkime prie 47 pakeitimo autoriai Flanagan ir Ferreira. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pakeitimas 50. Dvi dalis. Balsuojame dėl pirmos dalies. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Mm, siūlau pasitikslinti. Tik dėl antros dalies balsuojame. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 53 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 54 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 49. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. Il voto è chiuso. Balsavimas baigtas. Atmesta. Gerai, kad pasitikslinome. O dabar pereikime prie 52 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Tačiau pasitikslinti galime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 58 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 57. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 61 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 66 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. 67 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šešiasdešimt penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Septyniasdešimt antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 76 pakeitimas. Prieš jį esantys pakeitimai yra nebeaktualūs. Ir dėl šio pakeitimo nereikia balsuoti, nes nebuvo patvirtinti 302 ir 303 pakeitimai. Penktasis kompromisas. ne visada lengva susiorientuoti balsavimo sąrašuose, tačiau dabar balsuojame dėl penkto pakeitimo kompromiso, kas už, kas prieš, patvirtinta. Aštuoniasdešimt ketvirtasis pakeitimas autorius Peterle, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pakeitimas numeris 110 dėl dešimtosios A konstatuojamosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pakeitimas 119. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 15 ir 120 pakeitimai yra identiški, dėl jų balsuojame kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Kitas pakeitimas 153. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 125 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pakeitimas 126. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 129. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 17 ir 128 yra identiški. Balsuojame už juos abu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 127 ir 130 pakeitimai yra identiški, kas už juos, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 131 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 132 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 133 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 134 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Pakeitimas 135. Dvi dalys. Balsuojame dėl pirmos dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dėl antros dalies nebebalsuosime, taigi galime pereiti prie pakeitimo numeris 18. Taigi 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Pakeitimas 141. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo patvirtinta, tačiau geriau pasitikslinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuokime dėl pakeitimo 143. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 142. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 145. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 144 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 147. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 148 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 149 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pakeitimas 151, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pakeitimas 152. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 412 pakeitimas yra patvirtintas, todėl reikia pereiti prie 154 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Socialistai neaišku, kaip balsuoja. Už. Užbalsuoja. Patvirtinta. Pasitikslinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuokime elektroniniu būdu dėl e, rekomendacijų projekto e, su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Tai yra galutinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar turime priimti sprendimą, ar pradėti dėrybas ar ne. Vėlgi, balsavimas pradedamas. Mes dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybos. Balsavimas jau pradėtas. Balsavimas baigtas. Sprendimas priimtas. Ačiū visiems balsavusiems. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už, tiksliau pranešėjai už jos atliktą darbą. podio e dovrebbe arrivare Arias da Only one minute of suspension for... Vienos minutėlės pertrauka, kol ateis komisijos narys. Dear colleagues, dear... Mėly kolegos, laukiame komisijos nario, kuris atvyks 10 valandą. Taigi dabar skelbiu 10 minučių pertrauką.

Cari colleghi. Gerbiami kolegos. Man labai malonu e, pasveikinti atvykusi Migelį Arijasų Kanietę, kuris yra atsakingas už klimato politiką ir energetiką. E, šiandieną Mūsų komitete mes pirmą kartą pasikeisime nuomonėmis su komisaru. E, šiame komitete yra analizuojami labai svarbus teisės aktų projektai. Be to nereikėtų pamiršti, kad vyksta dėrybos dėl klimato kaitos. Ir tai bus e, kitą mėnesį bus organizuota konferencija Limoje. Tikimės, kad Limoje bus pasiektas e, susitarimas. Tiksliau, kad susitarimas bus pasiektas Paryžiuje 2015 metais, kai dėl teisėkuros projektų e, tai jų yra labai daug. Galiu pateikti keletą pavyzdžių. ETS sistema CO2 išlakos. Taip pat yra keičiami ir esami, jie pavyzdžiui, su Kyoto protokolu. Tai yra temos, e, kurių atžvilgių mes diskutuosime su komisaru artimiausiais mėnesiais ir metais. Taigi man labai malonu pasveikinti atvykusi komisarą Migelį Arjasų Kanietę kuriam ir dabar suteiksiu žodį. O vėliau suteiksiu žodį komiteto nariams. Suteiksime galimybę jums atsakyti, užduoti klausimus, į kuriuos lauksime komisaro atsakymo. Taigi dabar ir norėčiau suteikti žodį komisarui Kanietė. My... Ačiū pirmininkė. Norėčiau savo pirmą pasisakymą šiame komitete kaip komisijos narys, kaip ir klausimo metu. Pradėti nuo to, kad e, pabrėžčiau, koks svarbus yra Europos parlamentas ne tik kaip e, teisės aktų leidėjas, bet ir kaip institucija, kuri atstovauja Europos demokratijai. Todėl šiandien ir nusprendžiau atvykti pas jūs klausimo metu pažadėjau dalyvauti atvirame ir skaidriame politinėme dialoge su jumis. Ir man e, toks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis ir yra šio dialogo pradžia. E, tas dialogas turėtų būti vienas iš ramščių siekiant gyvendinti klimato kaitos politikos tikslus. Gerbiami nariai, klimatas keičiasi ir žinoma tai e, yra akivaizdu ir daro poveikį kasdienę mūsų piliečių, namų ūkių, verslo gyvenimui. Tarp valstybinė klimato kaitos e, komisija pateikia gana aiškių išvadų e, šią prasme. Ir mes turime pasirinkimą ir turime turėti politinės drąsos veikti dabar ambicingai ir kartu. Tai turėtų būti mūsų bendras politinis įsipareigojimas artimiausių metų ir esu tikras, kad galėčiau pasikliauti ir jumis. Uh, Um, kad mes kartu parodytume, kad ES yra lyderė klimato kaitos ir kovos su ją srityje visame pasaulyje. Mažiau nei prieš tris savaitės Europos vadovai um, pasiekė su, istorinį susitarimą dėl pagrindinių tikslų susijusių su mūsų klimato ir energetikos politika. Ir šis susitarimas yra ilgo dialogo įvairių subjektų, įskaitant komisiją, parlamentą ir tarybą bei kitas institucijas rezultatas. Europos vadovų tarybos išvados suteikia teigiamą postumį, kurio turėtume pasinaudoti Europos ir tarptautinių lygmenių. E, šis darbas bus tęsiamas Paryžiaus klimato konferencijoje 2015 metais. Bet e, visų pirma, mums reikia dirbti kartu, kad įgyvendintume mano mėtą 2030 metų programą. kad e, būtų įgyvendintas perėjimas prie mažai CO2 išmetančios ekonomikos, kūriamos darbo vietos ir užtikrinamas tvarus augimas. Tikimasi, kad galėsime efektyviai išnaudoti žaliosios ekonomikos potencialą, kad tai būtų naudinga mūsų vartotojams, pramoniai ir viešiesiems finansams. Pagal 2030 e, sistemą norėčiau pasidaryti su jumis pagrindinėmis mintimis, vadovaujantis tuo, kas buvo aptarta Europos vadovų taryboje. Visiškai pritariu mm, tikslui, kad mm, šiltnamio efektą sukeliančių e, dujų išmetimai būtų sumažinti bent 40 procentų. Ir atitinkamus e, papildomus e, tikslus, taip pat, kad atsinaujinančių energijų dalis Europos lygmenių sudarytų bent 27 procentus iki 2030 metų. Tai paskatins stiprą augimą atsinaujinančių energijos šaltinių sektoriuje ir Kalbant e, toliau apie e, efektyvų energijos vartojimą, e, tikėjomės ambicingesnio susitarimo. Komisija siūlė 30 procentų tikslą ir pirmininkas Junkeris ir aš norėjome privalomo, o ne indikatyvaus tikslo. Dabar bus pritaikyta peržiūros nuostatą, turint omenyje tą 30 procentų tikslą. Ir norėčiau pabrėžti vieną labai teigiamą elementą. 40 procentų tikslas yra privalomas vidaus tikslas, kuris turėtų būti pasiektas visoje Europos Sąjungoje. Ir tai reiškia, kad visos investicijos bus daromos Europos Sąjungoje. Be to, palankiai vertinu e, nacionalinius e, tikslus, kurie bus e, nustatyti nuo 0 iki 40 procentų palyginti su 2005 metų emisijomis ir bendruosius tikslus sumažinti išmetimus 30 procentų visose sektoriuose visoje Europos Sąjungoje. Mums reikėtų užtikrinti, kad sistema ir toliau e, išliktų vientisa aplinkos saugos požiūriu. Taip pat e, noriu palankiai vertinti susitarimą dėl dviejų svarbių finansavimo e, instrumentų, pagal kuriuos ETS leidimų sistemoje 700 milijonų leidimų bus panaudota tam, kad būtų modernizuotos ES energetikos sistemos ir įgyvendinti kiti tikslai. Taip pat e, visiškai pritariu tam, kad e, reformuota apivartinių taršos leidimų priekybos e, sistema Europos Sąjungoje yra laikoma ES klimato politikos kertinių akmenių. Tai bus labai svarbu užtikrinant uh, investicijas į mažai CO2 išmesančią ekonomiką ir jos vystimasi. Be to, vadovų taryba pripažino, kokia svarbi yra vidaus energetikos rinka ir šiame kontekste e, siekiama užtikrinti, kad būtų gyvendintas 10 procentų tikslas susijęs, susijęs su elektros jungtimis iki 2020 metų, kaip siūlė komisija. Niekam nepaslaptis, kad šio tikslo gyvendinimas užtikrins geresnį energetinį saugumą ir paskatins tolesnį rinkos integraciją. Taip pat tokiu būdu pavyks užsitikrinti, kad atsinaujančių energijos šaltinių dalis bus, būtų didesnė. Ir E, žinoma, svarbiausia bus įgyvendinti e, pagrindinius visuotinės svarbos projektus. Gerbiami nariai, dar yra vienas elementas, kurį norėčiau paminėti, tai yra rinkos stabilumo rezervas. Be abejo, e, jūsų darbas padės laiku patvirtinti šį mechanizmą, kad būtų stabilizuota apivartinių taršos leidimų prekybos sistema, kad ji būtų atsparesnė ir um, kartu reikėtų užtikrinti, kad būtų paisoma visų institucijų kompetencijos sričių. Taip pat yra e, keli įdomus dalykai susijęs su e, MRS e, sistema. Visų pirma, reikėtų kuo anksčiau siekti ją įgyvendinti arba į šį rezervą įtraukti 900 milijonų leidimų, kurie liko laiko tarp pabaigoje ir um, e, tikiuosi, e, kad e, jeigu parlamente ir taryboje dauguma tam pritartų, komisija nebūtų kliūtis šiems tikslams įgyvendinti. Ir tikiuosi, kad šis svarbus teisės aktas galės būti patvirtintas iki kitų metų pirmojo ketvirčio pabaigos. E, tai yra gana ambicinga, bet e, privalome tai padaryti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tikrumas dėl e, CO2 nutekėjimo taisyklių po 2020 metų. Todėl įsipareigojau veikti skubiai, peržiūrint ETS sistemą po to, kai bus patvirtintas rinkos stabilumo rezervo mechanizmas. Kalbant apie teisės aktus susijusius su tikslais ne ETS srityje reikės kitais metais pradėti įsamų poveikio vertinimą kad e, būtų galima pakankamai greitai pateikti teisėkuros pasiūlymą pagal komisijos darbo programą ir užtikrinti, kad šis pasiūlymas būtų e, kokybiškas ir naudingas. Kalbant apie mm, efektyvaus energijos vartojimo politiką, turime atsižvelgti į vadovų tarybos prašymą pateikti pasiūlymus dėl prioritetinių sektorių. ES lygmenių. Atsinaujančios energijos srityje turime e, pateikti papildomas priemonės, kuriomis būtų užtikrintas e, privalomo 27 procentų tikslo įgyvendinimas. Ir tam reikės be abejo tinkamos tvirtos valdysenos sistemos, be to taip pat e, ketinu patvirtinti, e, patobulinti taisyklės susijusias su CO2 surinkimo ir saugojimo mechanizmo panaudojimu. Ir, nes tai bus pagrindinė technologija, kad gyvendintume mažai CO2 išmetančią ekonomiką iki 200 2100 metų, kaip yra nurodyta IPCC ataskaitoje. E, galiausiai e, norėčiau iki vasaros pradėti plačią diskusiją dėl mūsų politikos susijusios su išmetimų mažinimu e, kelių transporto srityje ir organizuoti konferenciją, kurioje galėtume aptarti, kad galėtume patobulinti, kad įgyvendintume tikslus iki 2020 metų. Kaip ir visose kitose politikos sritise, už kurias būsiu atsakingas, mano nuomonė visuomet svarbu atsižvelgti suinteresuotųjų subjektų nuomonės. Klimato politika nebus įgyvendinta, jeigu e, netinkamai spręsime ekonominės problemas. Todėl e, manau, kad e, Darbo vietų augimo ir investicijų paketas, kurį komisija pasiūlys artimiausių metų, bus puikiai proga pademonstruoti, kad esame pasiryžę e, įgyvendinti klimato ir energetikos investicijas, infrastruktūrą, atsinaujančius energijos šaltinius ir efektyvų energijos vartojimą. Jau dirbu su vicepirmininku Katainin ir kitais komisijos nariais, kad ši politika e, taptų 300 milijardų eurų investicijų plano dalimi. Plano, kuris siūlo pirmininkas Junkeris. E, šis e, paketas taip pat padės įgyvendinti energetikos sąjungos, kuriai vadovauja vicepirmininkas Ševčevič tikslus. Taip pat, gerbiami nariai, norėčiau pristatęs e, savo planus dėl Europos e, klimato veiksmų ir energetikos, norėčiau e, pereiti prie tarptautinių dėrybų. Įmamės įvairių veiksmų tarptautinių lygmenių, taip pat ir klimato srityje ir norime kad ir kiti svarbus tarptautiniai žaidėjai pasižadėtų įgyvendinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo tikslus. Ruoždamiesi pasauliniam susitarimui, kuris turėtų būti patvirtintas Paryžiuje kitais metais, planuojame klimato konferenciją Limoje ir tai bus labai svarbus etapas. Limos konferencijoje padarysima pažanga bus labai svarbi norint uh, užtikrinti susitarimą Paryžiuje. Ir Limos konferencija klimato klausimais e, turėtų atnešti tris svarbiausius rezultatus. Visų pirma, reikėtų užtikrinti, kad visi mūsų tarptautiniai partneriai pateiktų savo e, individualius planus dėl šiltnamio efekto, efektą sukeliančių dujų sumažinimo iki 2015 kovo pabaigos. Taip pat e, svarbu sukurti tarptautinį procesą, e, kurio metu būtų ruošiamasi Paryžiaus konferencijai, būtų e, įvertintos visos individualios ir bendros e, pastangos, jų pakankamumas ir ambicijos. Antra, taip pat siekiama iki 2020, 2020 metų įgyvendinti visas numatytas priemonės, kad būtų pasiektas dviejų laipsnių tikslas. Tai e, labai svarbu, turint omenyje, kad 2015 metų susitarimas neįsigalios iki 2020. -ųjų. Be to, e, trečias e, Limos tikslas yra aptarti ir įsamei padiskutuoti apie 2015 metų susitarimo projekto elementus. Ir nusprendėme, kad e, Europos Sąjunga e, turėtų būti tinkamai atstovaujama dėrybose Limoje ir kad e, mūsų išorės veiksmų šerdis būtų veiksmai klimato srityje. Šiandien es pasaulyje išmeta tik 10 procentų visų išmetimų ir labai svarbu, kad e, visos didelės ir besivystančios ekonomikos pasaulyje taip pat įkventytų savo įsipareigojimus, juos pateiktų 2015 metų pirmąjį ketvirtį. Be to, artimiausių metų mano tarnybos e, parengs e, komunikatą dėl mūsų vizijos susijusios su Paryžiaus susitarimu ir E, šiame kontekste lauksiu mūsų busimų diskusijų plenarinėje sesijoje e, lapkričio mėnesį. Esu tikras, kad e, šios diskusijos padės mums geriau pasiruošti Paryžiaus susitarimui. Turime turėti omenyje, kad klimato kaita turėtų ir toliau likti vienas, vienu iš svarbiausių prioritetų Ir man ir kitiems komisijos nariams, taip pat e, vyriausiai įgaliotiniai, e, tai liks e, svarbiausias prioritetas mūsų išorinėme dialoge artimiausių metų. Taip pat reikėtų turėti omenyje, E, pastangas, e, kurių imasi mūsų tarptautiniai partneriai. E, labai džiugu, kad kelios valstybės, pavyzdžiui, Kinija seka jas pavyzdžių ir mėgina sukurti ir gyvendinti mažai CO2 išmetančią rinką. Baigdamas norėčiau paminėti, kad turėtume užtikrinti, kad e, klimato ir energetikos politika būtų integruota ir e, tik tai taip galėsime užtikrinti tvarų augimą, žalesnę ekonomiką ir e, tvirtesnę energetiką mūsų regione, užtikrinti geresnį klimatą ir ekonominį augimą. Ačiū komisarui už įžanginę kalbą. O dabar siūlau pradėti mūsų diskusijas. Visų pirma, leisiu pasisakyti koordinatoriams arba politinių frakcijų atstovams. Tada suteiksime žodį komisariui, kad jis atsakytų į užduotus klausimus. O po to leisiu pasisakyti visiems kitiems kolegoms, kurie nori sudalyvauti diskusijose. Jeigu įmanoma, norėčiau, kad sutilptumėte į dvi minutės kad e, suteiktumėm galimybę visiems norintiems pasisakyti. Taigi dabar norėčiau suteikti e, žodį ponui Belet iš EPP frakcijos. Much, uh, Ačiū pirmininkė, ponė komisijos nary. Labas rytas. Norėčiau Jūs pasveikinti e, su paskirimu. Visi sutinkame, kad esate atsakingas už labai svarbų klausimą jūsų portfelis aktualus, kalbant ir apie aplinką, socialinę politiką ir užimtumą. Turime pasirūpinti, kad energeti, efektyvus energijos vartojimas, klimato veiksmai, atsinaujantis energijos šaltiniais būtų svarbi paketo dalis. Taigi mes tikrai tam pritarėme. Keletas klausimų, labai konkretūs klausimai per numatytą klausimams užduoti laiką. Uh, E, tarybos išvados prieš e, dvi savaitės buvo patvirtintos ir tarybos siekiai yra šiek tiek nuosaikesni ir kuklesni. Švelniai tariant, negu EPP pozicija, mes e, džiaugiamės, kad jūs laikote savo siekių, ypač kalbant apie efektyvų energijos vartojimą ir jūs kalbėjote apie pežiūros nuostatą. Gal galėtumėte plačiau pasakyti, kaip tą būtų galima padaryti konkrečiai ir kaip mes galėtumėme pabandyti uh, pasiekti 30 procentų energetinio efektyvumo, tai yra minimalus mūsų siekis. Antras klausimas - COP konferencija Lima Paryžiaus e, renginiai. Mes pritarėme tam, ką jūs sakėte apie šiuos renginius, bet jums koks būtų minimalus rezultatas? Ne Limos konferencijai, bet daugiau gal Pary... kalbant apie Paryžiaus konferenciją. Ir kas nutiks, jeigu nepavyks pasiekti susitarimo, koks bus B planas, B planas ES po Paryžiaus konferencijos. Ir taip pat labai sveikiname tai, kad daug dėmesio skiriate ATS reformai, rinkos stabilumo rezervui, jūsų siekiai ambicingi, jūs teigiate, kad norite pasiekti susitarimo pavasarį, dar prieš vasarą, tikėkime, kad pakaks laiko surenkti tinkamas dėrybas su taryba. Su Tačiau mus neramina tai, kad susidurėme su įvairiomis problemomis. Kalbant apie energi daug energijos vartojančias pramonės įmonės, jūs kalbėjote apie konkrečią komisijos iniciatyvą, kuomet komisija planuoja pateikti pasiūlymą dėl anglės nutekėjimo rizikos laikotarpį po 20 metų, nes viena pagrindinių problemų, trukdančių pasiekti kompromisą ir plačią platformą, uh, E, šiame parlamente būtent yra ši problema. Dėkoju. Dėkoju Ivo, socialistų frakcijos vardu Matijas Grotė. Ačiū komisijos nariai. Labai džiaugiamės, kad jūs, pirmasis komisijos narys, atvykote į mūsų komitetą, kad galėtumėme padiskutuoti, apsikeisti nuomonėmis. Aišku, daugiausia kalbame apie Limo, Limos klimato konferenciją, kuri padės pagrindus Paryžiaus konferencijai. Ir aš girdėjau, kad taryboje daugiau vyks diskusijų. Mes patvirtinome rezoliuciją ir kartu su pramonės reikalų komitetu mes pasiekėme labai harmoningo rezultato ketiname nusiųsti svarbų signalą. Kaip jūs įtikinsite tarybą, kad įmanoma parengti tokį planą, ir informuoti tinkamai žmonės, pasiekti tuos žmonės, kurie mus labiausiai domina. Kol kas iš tarybos pusės nieko negirdėjome, ką jie ketina daryti su klimato paketu. Panašu, kad jie nori perimti įgaliojimus iš parlamento. Ir aš tikrai nemanau, kad tai yra tinkamas sprendimas. Dėl MSA tikėkime, kad iki vasaros to pasieksime, nereiks laukti 16 ar 17 metų. Mes turime laikytis ambicingų tikslų dėl rinkos stabilumo rezervo. Taip pat jūs kalbėjote apie anglės nutekėjimo problemą. Aš nemanau, kad čia reikia anglės nutekėjimo klausimas svarstyti kartu su rinkos stabilumo rezervo klausimu. Aš manau, kad tos klausimus reikia aptarti visiškai atskirai. Aš manau, kad tie klausimai turi būti atskirti. Anglės nutekėjimas yra tai, ką reikia iš esmės keisti. Ta sistema reikia keisti. Nežinau, koks bus e, matavimo ir matavimo pagrindas 30-60 ir reikia atsižvelgti, tai, kiek moka namų ūkiai. Prarandama yra perkamoji gale ir jeigu mes norime susitarti dėl rinkos stabilumo rezervo turime atkreipti dėmesį ir kitus elementus dėl anglies sekvestracijos, sulaikymo ir saugojimo. Čia reiktų pažiūrėti į jėgainių situaciją. Turime alternatyvių šaltinių ir tokia sistema turi būti naudojama tuo met, kai nėra alternatyvios gamybos. Mes viską padarysime, kad tokios jėgainės nebūtų uždarytos Europoje. Ir jeigu mes norime naudoti tiek daug energijos, mažės, matome, kad mažėja jėgainių pajėgumai. Ir energija naudojama labai neveiksmingai ir neefektyviai. E, ką jūs ketinate daryti šioje srityje per ateinančius penkerius metus? Ačiū. EKR frakcijos vardu, ponė Girlinga. Ačiū, sveiki atvykę komisijos nariai. Aš norėčiau paklausti apie darbo programą. Suprantu, kad darbą dirbate dar tik savaitę ar panašiai, bet tikriausiai suprantate, kad mes čia šiame komitete labai nekantriai laukiame, kokie bus jūsų pagrindiniai prioritetai. Ir ypač atsižvelgiant į tą laišką, kurį mes matėme kurį parašė ponas Timmermans ir kurį pasirašė visi komisarai, skaitant ir jūs. Ką jūs ketinate išimti iš darbų programos? Pažangus reglamentavimas, pati savoka, pati koncepcija ankstesnės komisijos e, kadencijoje buvo svarbi ir mes norime, kad refit programa būtų gyvendama toliau. Ir ar jūs apie tai jau pradėjote diskusijas ir mes tikimės, kad vyks išsamios konsultacijos ir su mūsų komitetu dėl refit programos. Tačiau norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į tą dalyką, apie kurį kalbama laiške, kur sakoma, kad du darbai, e, kuriuos jau pradėjęs yra įgyvendinė šis komitetas ir man kaip pranešėjai vienas tų klausimų labai svarbus oro kokybės paketas, tai yra nacionalinių emisijų ribų direktyva. Antras klausimas, antras darbas, ties kuriuo daug dirba ir kolegos, tai yra naujas atliekų paketas. Šie du darbai yra minimi, atvirai minimi laiške, dėl, e, kalbam apie tai, kad gali būti atsimtas pasiūlymas. Taigi norėčiau sužinoti, koks yra, kokia yra jūsų pozicija dėl tų dviejų klausimų ir kada ketinate mums pateikti tvirtą darbų programą ateinantiems mėnesiams tam, kad mes galėtumėme pradėti jos pagrindų jau darbus. <coughs> Ačiū. Alde frakcijos vardu. Torvalds. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę į komitetą. Pone Kanietė. Jūs sakėte, kad vyksite į Limos viršūnių stikimą gruodžio mėnesį. Ar tai reiškia, kad jūs patvirtinate, jog būsite pagrindinis ES dėrybininkas tarptautinėje arenoje? Ar jau jūs galutinai susitarėte su vicepirmininku Šefkovičiumi, kad būtent jūs atstovausite Europai visose tarptautinėse dėrybose? Ne tik aukšto ligmens viršūnių susitikimuose, bet ir esminėse dėrybose, e, vedančiose iki Paryžiaus konferencijos praktiniais terminais kalbant, ar būtent jūsų telefono numeris bus pateiktas visos ES vardu įvairioms šalims dėrybose, tose labai sudėtingose dėrybose. Ir kiti kolegos jau uždavė klausimus apie tai, kaip jūs uh, vertinate ateitį dėl sąstančių įsipareigojimų, bet galbūt jūs matote kokius tai pagrindinius elementus, kurie leistų mums įžengti į Paryžiaus e, susitikimą. Ar turite kitą planą? Dėkoju. Ačiū. Guoja e frakcijos vardu Auricija Bauns. Eh, señor Cañete ha dedicado mucho tiempo a... Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Cañete. Jūs daug kalbėjote apie vadovų tarybos išvadas, tačiau nedaug kalbėjote apie savo pasiūlymus. Kalbėjote tik apie ketinimus. Sakėte, jog bus ambicingų tikslų, tačiau mes manome, kad jie galėtų būti kur kas ambicingesni, nes nėra jokio, lai, neturime laiko vilkinti klimato politiką. Džiaugiuosi, kad sakėte, jog klimato kaita yra svarbu, nes mm, ne visuomet tokią poziciją jūs gynėte. Taigi aš labai tikiuosi, kad dabar tai, ką jūs sakote, yra tai, dėl ko jūs esate įsitikinęs. Ir kad tai nuomonė atstovausite tarptinėse dėrybose Limoje. Aš net ir nesitikiu, kad Europa kalbės vienu balsu. Tai būtų jau faktiškai precedentas, jeigu taip įvyktų. E, taip pat jūs kalbėjote apie efektyvų energijos vartojimą, atsinaujančius energijos šaltinius, apie tai, kad 27 procentų tikslo reikia siekti ir reikia tokių valdysinos sistemų, kurios būtų veiksmingos, taip pat emisijų apribojimo transporto sektoriuje. Aš norėčiau paklausti apie jūsų pasiūlymus, kokie yra jūsų konkretūs pasiūlymai. Pasiūlymai, kad būtų galima užtikrinti tvarę ekonomiką, kurti darbo vietas ir veiksmingai kovoti su klimato kaita. Ačiū. Dėkoju. Žaliųjų frakcijos vardu, ponas Eckhout. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas komisijos nary. Labai malonu, kad galime pasikeisti nuomonėmis su jumis konkrečiais klausimais. Norėčiau pakartoti Nilzo klausimą, kolegos iš liberalų frakcijos klausimą. Mes dabar jau žinome, kad po klausimų komisija visuomet sakė, kad dalyvausime, dalyvausime įvairiose klimato konferencijose. Puiku, bet labai svarbu, kad būtų vienas žmogus išorės pasauliui, kaip atsakingas žmogus, kad ne jūs Limoje, Šefkovičius Paryžiuje, o dar Timmermans kažkur kitur. Mums reikia absoliučiai vieno žmogaus per ateinančius penkerius metus, kuris vestų visas dėrybas, kad tai būtų vienas žmogus. Taigi aš nenoriu atsakymo, mes visi ten būsime ir viskas bus gerai. Ne, man netinka. Aš noriu žinoti, kas bus tas žmogus, kieno bus tas veidas e, tose dėrybose. Ir aš tikiuosi iš jūsų aiškaus atsakymo apie tai. Dabar 2030 e, metų paketas ir išvados. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad čia yra šiokių tokių problemų. Jeigu taryba nusprendžia ir patvirtina tarybos išvadas, jie dirba vienbalsiškai. Tačiau jeigu mes periname prie teisės aktų, čia yra bendras teisės aktų prieimimo procesas ir tada taryboje jau yra kvalifikuotos daugumos balsavimas. Savo iš, pirmoje išvadoje yra vienas sakinys e, taryboje, kuris neramina. Norėčiau jūsų nuomonės apie tą sakinį. Ten sakoma, kad Europos vadovų taryba išsaugos visus pagrindo elementus peržiūroje ir bus išsaugoti strateginiai orientyrai siekiant konsensuso dėl ATS ir ne ATS e, sistemų. Tai reikštų iš principo, jog taryba sako, jog nebus galima liesti ATS ir ne ATS ryšio e, ir to, kas ten pasakyta, tačiau tai yra žemiausias bendras rodiklis. Taigi pasiektas tik tai žemiausias E, rodiklis taryboje 28 veto, tai nėra tinkamas pasiūlymas. Ir taip pat ponas Junkeris pasiūlė saistančius tikslus dėl efektyvaus energijos vartojimo, saistančius privalomus tikslus. Ir aš labai, aš manau, kad komisija, tikiuosi, kad komisija pateiks pasiūlymus, kurie bus privalomi, nes tai yra tik tai valstybių narių orientyrai, tai yra mažiausias bendras rodiklis. Dar vienas e, klausimas, ponė pirmininkė dėl kitų išvadų, kur kalbama apie kompensacijas, kompensacijos fondą, taip pat, kur kalbama apie galimybę laisvas, laisvus leidimus energijos vartotojams mažia, mažiau turtingos ES valstybėse. Kaip jūs pasirūpinsite ir užtikrinsite, kad dvigubų pagrindų nesubsidijuosime anglimi varomų jėgainių, nes jeigu pirmiausia leidimus išduosime energetikos sektoriuje ir, ir anglis, ang, tai bus anglė, ang, anglės jėgainės, ir tada dar kartą E, subsidijuosime tą pramonę, tai bus dvigubos, dvigubos subsidijos, taigi aš norėčiau, kad komisija pasirūpintų, kad tos tie laisvi leidimai ir rinkos stabilumo rezervas, kad nebūtų dvigubai iš abiejų tų šaltinių e, mokamos kompensacijos e, šiam pramonės sektoriui. Didi. Ačiū ponui Pedičinį žodis iš FD frakcijos. Ačiū, ačiū pirmininką, komisarė, aš sėdžiu čia. Aš norėčiau užduoti klausimą E, kuris yra susijęs su 2014-2020 e, metų biudžetu ir pagal jį yra skirta nedidelė pinigų suma e, siekiant užtikrinti sąsajas energijos tiksla, tinklams ir taip toliau. Ir didelė pinigų dalis yra skiriama būtent elektros tinklams ir ketinama atlikti 34 projektus, kurie yra susiję su studijomis, kurios e, kainuoja po 5 milijonus. O kai kurios studijos kainuoja netgi iki 10 milijonų. Taigi norėtumėm sužinoti, kam skiriami iš tiesų pinigai, kodėl tos studijos tiek daug kainuoja. Ir jeigu mes ketiname finansuoti visus projektus ir tam reikia iki 20 metų 70 milijardų eurų, tačiau norėčiau sužinoti, ar mes galime tikėtis, kad investuos privatus sektorius į šiuos projektus. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū už šiuos pirmuosius klausimus. O dabar norėčiau suteikti žodį komisarui kad jis atsakytų į užduotus klausimus. Prašome. Ačiū pirmininkė. Ačiū už suteiktą man žodį. Visų pirma, aš norėčiau už atsakyti į tokį pasikartojimą klausimą, kurį išdavė e, ponas Eckhout. Buvo kalbėta apie e, tarptautinės darybas ir kas atstovaus Europos Sąjungą. Vice e, pirmininkas gali atstovauti Europos Sąjungą tarptautinėse dėrybose ir tarptautinėse e, konferencijose, bei kalbėti tarybos ir komisijos vardu. Tokius įgaliojimus gali turėti komisijos vicepirmininkas. Aišku, reikalingas mm, mm, susitarimas ir darbų koordinavimas ir galima sakyti, kad buvo priimtas sprendimas, kad Lima konferencijoje Europos Sąjungoje, Europos Sąjunga atstovausiu aš. Tačiau tuo pat metu mm, mes organizuosime koordinavimą E, su vis, visais lygmenimis, siekiant užtikrinti, kad e, bus pasiekti sėkmingi rezultatai Paryžiuje. Tam tikslai mes norime susisiekti su visais suinteresuotais asmenimis. Tai yra didžiulis darbas, todėl mes ir kreipiamės į Federiką Mogerinį. Ir dėl tos priežasties e, mes ėmėmės jau veiksmų 43 šalyse, veikiame per komisijų atstovybės ir bandome išaiškinti toms e, šalims, kokius įsipareigojimus ketina prisijimti ES, bandome įsiaiškinti tų šalių poziciją, ką jos ketina pasiūlyti Limos e, konferencijos metu. Be to mes e, bendradarbiaujame su Prancūzijos delegacija, nes būtent Prancūzija, sakykime, pirmininkaus Paryžiaus konferencijoje. Taigi matote, kad mes dirbame ir tikimės dėlės sėkmės Paryžiuje. Tikimės, kad bus pasirašytas tas e, susitarimas, kurio pageidauja daugelis. Tačiau mes turime išnaudoti iki Paryžiaus konferencijos likusį laiką, kad būtų prisimti prisimti tie privalomi įsipareigojimai. Galiu pasakyti, kad aš dalyvausiu Limos konferencijoje, dėrėsiu su įvairiomis šalimis ir žiūrėsime, kas e, atstovaus ES Paryžiuje. Tačiau reikia dirbti žingsnis po žingsnio. ES turi savo veidą. Ir nebijokite, e, jeigu du žmonės dirba tuo paties klausimu, galėsime aprepti daugiau Aš pats būsiu limo, Limoje, tačiau tuo pat metu e, vyks kontaktai, e, bus mesgami kontaktai ir su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, ir su Kinija. Taigi e, vicepirmininkas priemė sprendimą, kad aš būsiu ES atstovas Limoje. Toliau, kitas klausimas, kurį uždavė ponas Vilet. Buvo kalbama apie CO2 nutekėjimą. E, šis klausimas matau aktualus ir kitiems. Europos taryba nustatė principus dėl leidimų, e, nemokamų leidimų ir tų principų mes ketiname e, laikytis. Na ir kalbant apie šiuos principus, E, jeigu jie yra nustatyti, užtikrinamas ir didesnis aiškumas pramoniai. Tačiau tuo pat metu reikia atlikti įsame analizę. E, ar reikia pateikti naujų teisėkuros pasiūlymų? E, Europos vadovai pasakė, kad reikia atsižvelgti ir jau į pasiektą pažangą. Taip, mes tam pritarėme. Taip pat buvo pasiūsta labai aiški žinia kad e, reikalingos efektyvesnės e, instaliacijos, tačiau jos neturi e, padidinti CO2 emisijų skaičiaus. Taigi, atsižvelgiant į tai, mes ir turime parengti atitinkamus teisėkuros projektus, dėl kurių dėrėsime su Europos parlamentu. Dėl teisės aktų projektų. Tikiuosi, kad kai kurie iš jų pasirodys tikrai greitai. Tačiau CO2 nutekėjimas negali būti siejamas su MSR sprendimu, nes dėrybos dėl MSR rinkos stabilumo rezervų jau yra pažengusios. Taigi E, mes aišku siekiame kuo ambicingesnio kompromiso ir komisija už tai pasisako ir mes e, paremtumėm Europos parlamentą. Šiuo atžvilgiu tikrai darbas nėra lengvas, kadangi e, kompromisas taryboje nėra lengvas. Dėrybos yra pačios sudėtingos nes komisija negali, negali pasiekti visko, ko nori, to negali padaryti ir Europos parlamentas. Tačiau mes vyksime į e, Paryžiaus e, konferencija užsibrėžia labai ambicingų tikslų. Matijas Hrote kalbėjo taip pat apie tai, kas e, vyksta komisijoje. Ir kas bus su tais, su pramonė, kurioje daug energijos sunaudojama. Mes norime vaidinti lyderių vaidmenį pasaulyje dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Jau 40 procentų elektros energijos yra pagaminami iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai yra ES vidurkis. Dabar kokia yra atsinaujinančių šaltinių situacija? Dėl jų kyla problema. Kol kas vidaus energijos rinka nėra suformuota. Egzistuoja e, skir... įvairios nacionalinės e, energetikos rinkos, nėra sąsajų tarp e, tinklų, tinklai patys nėra pažangus, taigi jeigu mes norime pasiekti tų ambicingų tikslų, tada atsinaujinantis energijos šaltiniai turi būti skatinami ir turi būti sukurta tikra vidaus elektros rinka. Būtent dėl tos priežasties ponas Šekovič ketina parengti ambicingą strategiją ES ir e, ten, bus kalbės, ten bus kalbama apie vidaus rinkos e, sukūrimas, e, sąsajų tarp tinklų sukūrimą. Tokiu būdu mes galėsime sujungti pietus su šiaurė ir taip panaudoti dar kol kas nepanaudotą potencialą. Taigi yra dar problemų, tačiau mes jas turime spręsti. Pavyzdžiui, energetinis saugumas taip pat yra e, probleminis klausimas. Jį galima spręsti, pavyzdžiui, diversifikuojant e, energetinį derinį. E, kai kuriuose šalyse žinia, kad bus uždarytos atominės elektrinės ir dėl to jos susidurs, sakykime, su energijos e, trūkumu. Tokias problemas taip pat reikia spręsti. Be to, mes e, jau pradėjome e, darbus su įvairiais projektais. Pavyzdžiui, Junkeris pateikė pasiūlymą dėl 300 milijonų ir būtent e, milijardus, prašau, ir šią savaitę jau mes pradėsime dirbti pagal naują komisijos programą. Būtent e, dabar jinai yra peržiūrima ir e, galiu pasakyti, kad šiuo metu mes peržiūrime visus esančius teisėkuros pasiūlymus ir žiūrime, koks yra tų pasiūlymų potencialas. atsižvelgiant į, sakykime, praeities mūsų patirtį ir Mm, mes neketiname įtraukti į mūsų darbų programą tų teisėkuros pasiūlymų, kurios, žinome, nebus patvirtinti. Tikrai darbo krūvis yra milžiniškas ir dabar mes turime parengti, e, pavyzdžiui, teisėkuros pasiūlymus, kurie būtų susijęs su 2030 metų paketu, o tai jau tikrai didžiulis darbas, nes reikės peržiūrėti ir energetinio efektyvumo direktyvas ir kitas direktyvas. Ir atsižvelgianti tai, komisija nori vis dėlto likti ambicinga. O tas e, ambicingumo lygis priklauso nuo e, mūsų klimato kaitos e, tikslų. Vėlgi, labai svarbu, kad būtų aukštas ambicijų lygis Paryžiaus konferencija, nes būtent pagal tai mes galėsime e, galvoti, kai bus pateikti atitinkami teisėkuros e, projektai. Taigi, dar kartą kartoju, E, mūsų programa šiuo metu yra peržiūrima, atsižvelgiami tai, ką pasakė taryba savo išvadose ir žinome, ką, e, ką, kas yra rašoma kas yra rašoma sutartyse, kokiu e, principu yra priemami ir vieni ar kiti sprendimai. Pavyzdžiui, kai kurie šie klausimai yra labai aktualūs, jie yra susiję su klimato kaita ir suprantu, kad Valstybės narės taip pat yra suinteresuotos, kad ir pramonė vystytųsi ir šiuo atžvilgiu būtina suderinti įvairiausius e, interesus, tačiau ir šioje srityje e, turės būti priemami sprendimai pagal didžiosios daugumos principą. Taigi, e, man atrodo, kad taryba tikrai pati dės pastangas, kad e, būtų pasiektas E, kuo ambicingesnis konsensusas. Tačiau nereikėtų pamiršti ir tai, kas rašoma sutartyse. Komisija turi e, iniciatyvos teisę ir gali būti ambicinga. Ir pateikus mūsų pasiūlymą, savo nuomonę pasako taryba, po to parlamentas, o mes bandome, na, kad būtų pasiektas toks kuo įmanoma ambicingesnis e, susitarimas tarp tarybos ir parlamento. Tačiau, man atrodo, mes visi žaidžiame vienoje komandoje, jeigu galvojame apie e, strategijas, kaip būtų galima pasiekti tikslų. Na, e, be abejo, mes palaikysime ryšių su šiuo dokumentu, pasižiūrėsime, kaip e, galima būtų pasiekti tų bendrų tikslų. Turiu pasakyti, kad mane nustebino pono Horistai klausimas. Tikrai mane nustebino jūsų klausimas. Ir galiu pasakyti, kad klimatas tikrai keičiasi, aš esu tuo įsitikinęs. Ir mm, jokių prie, priešingų pareiškimų nebuvo, kad klimato kaita tikrai e, nevyksta. Pažiūrėkite, ką aš pasakiau Dohoje, Varšuvoje, matysite, kad e, Aš esu politikas, kuris yra įsitikinęs, kad klimatas keičiasi. Tai yra realus reiškinys, o viso to priežastis, priežastis yra žmogus ir jo veiksmai. Taigi mes turime imtis e, priemonių ištaisyti praeities e, klaidas. Ir kuo greičiau tai mes padarysime, tuo geriau būsime pasiruošę atremti ateities iššūkius. Kova su klimato kaita taip pat leis sukurti ir naujų darbo vietų. Pavyzdžiui, e, ypač daug galėtų atsirasti žalių darbo vietų. Taigi aš išvelgiu didžiulį potencialą. Aš asmeniškai dirbau savo šalyje aplinkosaugos ministrų ir pasisakiau už tą vadinamą žalį ekonominį augimą. Taigi, man atrodo, kad e, reikia dirbti visiems kartu siekiant šio tikslo. Ponai ir ponios, mūsų ambicijos yra aiškios. Mes norime, kad e, būtų užsibriežti kuo ambicingesni tikslai Lymos konferencijoje. Na, konferencija e, komisijos manimo leis sukurti tokią sistemą, kad visos valstybės narės galės iki 2015 metų pateikti savo pasiūlymus, kokių įsipareigojimų jos ketina prisimti. Tuo metu mes galėsime apžvelgti situaciją, pažiūrėti, kaip pagal prisimtus įsipareigojimus galima pasiekti mūsų tikslų. Tai yra e, riboti bendrąjį klimato atšilimą dviem procentais. Jeigu tos bendros pastangos nebus pakankamos, tada reikės dėti papildomas pastangas Paryžiaus konferencijoje. Mes norime, kad visi žinotų, koks bus tas mūsų dėrybinis tekstas Paryžiuje. Ir norime, kad Paryžiaus konferencijoje valstybės prisimtų privalomus įsipareigojimus. Taigi tiek būtų dėl Limos konferencijos. Ir tiek būtų dėl Paryžiaus konferencijos. Mes norime, kad būtent Paryžiaus konferencijoje visos valstybės narės prisijimtų įsipareigojimus kovojant su klimato kaita. Na, galbūt mūsų ambicijų lygis e, nėra vienodas, bet e, eikime palaipsniui. Ir nesakykime, kad, e, na, pirmas žingsnis yra visiška nesėkmė. Dar kartą kartuoju, visų pirma, tikėkime sėkmingų e, rezultatų Limos konferencijoje. Jeigu tie rezultatai bus pasiekti, tada mes galė, turėsime geresnį pagrindą sakyti, kad reikia privalomų tų įsipareigojimų Paryžiaus konferencijoje. No deja lugar a dudas. Ekspertų ataskaitoje nepalikta jokių abejonių. Ir Europos Sąjunga dalyvavo šiame darbe, jį finansavo, glaudžiai bendradarbiavo su ekspertais, kurie rengė šį ataskaitą. Šią ataskaitą. Ataskaita buvo pateikta visiems lyderiams pasaulyje tiems, kas priima sprendimus. Ir tai verčia mus imtis veiksmų. Turime dirbti daug, kad sulauktume teigiamų rezultatų Paryžiuje. Tikiuosi, galėsiu pasikliauti Europos e, parlamentarų pagalba, kai reikės dirbti Limoje. Žinome, kad e, parlamente ryšto yra ir labai laukiame glūdaus bendradarbiavimo su jumis. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams. Pilar Ajuso, prašome. <clears throat> <clears throat> Ačiū labai pirmininkė komisijos nary. Leiskite man pasveikinti jūs mūsų komitete ir padėkoti, kad atvykote pas mus e, pačią pirmą savaitę kaip komisijos narys. Tai rodo, kad esate pasiryžęs dirbti su jumis. Minėjote kelis kartus e, apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Ji buvo sukurta kaip laisvosios rinkos sistema siekiant sumažinti išmetimus. Be to sukurta nemažai ad hoc priemonių, nes e, paaiškėjo, kad e, sistema nebuvo tokia paprasta ir aiški, kaip tikėjomės iš pradžių. Siekta sumažinti ir su susijusias e, išlaidas, tai elektros išlaidos ir kitos. Dėl to buvo iškreipyta konkurencija. Žinau, kad konkurencija neįtraukta į jūsų portfelį, bet um, vis dėlto esate specialistas šioje srityje. Ir kad um, išvengtume nutekėjimų į besivystantį pasaulį, turime imtis atitinkamo atsargumo priemonių. Kaip uh, manote, kokiu priemonių papildomų po ankstesnės komisijos kadencijos galėtume imtis, kad atsikratytume šių problemų. Yra dar 13 norinčių pasisakyti, todėl norėčiau paklausti, gal jums užtektų po vieną minutę klausimams užduoti. Dabar žodis Jolainen. Ja, Herr Kommissar Kanete, von meiner Seite viele. Komisijos nary, aš taip pat Norėčiau palinkėti Jums sėkmės, einant e, naujas pareigas. Taryba nusprendė, kad e, nereikėtų privalomų tikslų susijusių su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Tai kaipgi bus, ar bus keičiama direktyva, ar bus kuriama nauja valdysenos sistema. Klausimų metu minėjote, kad yra potencialus konfliktas jūsų portfelyje. Kaip e, energetikos komisijos narys turėtumėte būti neutralus dėl visų klausimų, kurie yra susijęs su e, klimatu, bet e, kart, su energetika, bet kartu atsakote ir už klimato klausimus O čia e, būtų aktualus e, atsinaujinančių energijos šaltinių, energijos šaltinių vystimasis. Yra įvairių sistemų, aukcionų sistema, ET sistema, kurių e, sėkmingumas yra gana ribotas. Yra problemų, dėl kurių, pavyzdžiui, hybridiniai automobiliai, elektra varome automobiliai neranda savo vietos rinkoje. Michael. O, dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Panas Piega. Ačiū pirminkė. Ačiū komisijos nariui. Žvelgdamas į tarybos išvadas turiu pasakyti, kad um, nuomonės e, skiriasi. Ką Jūs manote apie TS sistemą? Ar e, kaina turi būti nustatoma rinkoje, ar ji turi būti reguliuojama? įgyvendinant įvairius e, teisėkuros ir neteisėkuros veiksmus. Ką Jūs asmeniškai manote apie padėtį? Ar, e, e, tai, ar kaina turėtų būti nustatoma rinkoje ar reguliuojama? Ir dar vienas klausimas. Aš esu iš Lenkijos ir punkte 27 išvadose taryba teigia, kad sprendimą priima valstybės narės, dalyvaujant Europos investicijų bankui. Jie priims sprendimą. Europos investicijų bankas laikosi požiūrio, kad bus gana sunku um, surinkti lėšų kreditams susijusiems su investicijomis uh, į įvairius minėtus projektus ir norėčiau pasiteirauti, ką Jūs manote apie šią situaciją ir apie EIB dalyvavimą. Finde, das war über Dėkuoju, daug jau kalbėjome apie Limą ir Paryžių ir šių konferencijų tikslus, apie jų privalomumą ar ne. Bet yra ir valstybių narių, kurios e, nesugeba įgyvendinti savo įsipareigojimų iki 2020 metų. Kai kurios valstybės narės dėjo labai daug pastangų, mm, joms neblogai sekasi, kitos e, dėjo nepakankamai pastangų. Ir man, kaip išrinktam atstovui sunku visą tai paaiškinti, pavyzdžiui, mažoms ir vidutinėms įmonėms mano regione. Pane komisijos nary, man labai malonu Jūs matyti mūsų komitete ir norėčiau pirmą kartą užduoti Jums klausimą, iškart, kai Jūs esate tik paskirtas komisijos nariu. Turiu tris klausimus. Jūs nekartą kalbėjote apie, kad mūsų tikslas yra pasiekti saistančių e, racionalių įsipareigojimų. Pirmasis klausimas. 2,3 milijardo tik tai buvo užtikrinta iš visų tų žadėtų lėšų, o mūsų tikslas iki 20 metų 100 milijardų dolerių sukaupti. Taigi, kalbant apie finansavimą, 28 spalio dieną aplinkosaugos ministrų taryboje buvo apie tai kalbėta. Antrasis klausės, klausimas. JAV e, prezidentas E, norėtų tokio pusiau saistančio įsipareigojimo klimato kaitos srityje. Mes prisiminame, kas vyko Kopenhagoje 2009 metais ir kokių rezultatų davė tai, kad nėra įpareigojančio saistančio susitarimo. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar jūs jau esate suformavę savo poziciją šiai amerikiečių pozicijai. Ir kitas klausimas. Kinija yra pati patraukliausia investicijų į atsinaujančius energijos šaltinius e, šalis. Ir smarkiai besivystančios valstybės e, jų rinkos tampa tikrai labai aktyvios atsinaujančių energijos šaltinių. Taigi, kokiu priemonių esate numatę tam, kad būtų Europoje sukurta atsinaujančių energijos šaltinių vidaus rinka? Adesso il collega Fa... Ačiū, ponas Farija. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti gerbiamą komisarą ir e, pakalbėti apie atsinaunančių energijos šaltinių klausimą. Buvo sakyta, kad e, trūksta sąsajų tarp tinklų ir kad tai yra kliūtis e, tikslams pasiekti. Taigi, jeigu bus e, užtikrintas at, pakankamas sąsajų skaičius, pavyzdžiui, e, tarp Ispanijos ir kitų ES šalių, tada vadinasi, energijos kaina turėtų kristi. Be to, e, komisija pateikė pasiūlymų kaip, pavyzdžiui, e, būtų galima per bendras programas užtikrinti tas e, sąsajas. Pavyzdžiui, Connecting Europe e, facility. Tačiau galima sakyti, kad šiai, šiam, šiai priemoniai skirtos priemonės tikrai nėra pakankamos, kad būtų galima įgyvendinti didelio masto projektus. Bet to kitas dalykas yra vėlavimai. Ir aš norėčiau sužinoti, e, ką komisija ketina daryti, kad būtų išspręstos e, finansavimo problemos, ar ketinate numatyti kažkokius papildomus rezervus ar fondus. Be to, norėčiau sužinoti, kokiamis priemonėmis bus sprendžiamos e, esamos finansinės problemos. Dabar žodis poniai Rodrigė Baskos. Senora Jacañete, como usted sabe, en nuestro grupo tenemos una preocupación. Komisijos nary, kaip žinote, mūsų frakcija pritarė tam, kas yra susijęs su e, transatlantiniu priekybu susitarimu ir kitais e, e, susijusiais dalykais buvo Washington Post straipsnis apie CO2 nutiekėjimą apie skalūnų dujų importą Europos Sąjungą. Noriu pasirauti jūsų, kaip e, atitaisysime galimą žalą aplinkai, e, jeigu bus gabenamas iškastinis kūras iš Kanados ar JAV, jeigu e, bus Jeigu bus vežamas, pavyzdžiui, bituminis smėlis, kaip bus su aplinkos apsaugos direktyva ir reforma, norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie tai ir taip pat apie e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas transporto sektoriuje. E, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, trys klausimai. Vienas klausimų jau buvo paminėtas kelių kolegų. Būtent kaip e, pasiekti neįsipareigojančių efektyvaus energijos vartojimo, nepareigojančių tikslų, e, tikslų, kurie nebūtų sąstantis valstybių narių e, lygmenių. Panašu, kad ir 2020 metų tikslai nebus pasiekti valstybių narių, nors jie yra privalomi. Taigi kokios yra čia garantijos, e, ar tą tai įmanoma bus padaryti. Kitas dalykas. Europos parlamente mes ir komisijoje turime nemažai strategijų dėl klimato kaitos, energetikos, e, e, energetinio saugumo strategija ir panašiai, tačiau nėra iškios vizijos, koks yra ryšys tarptų įvairių strategijų. Koks yra tas bendras planas, bendras pagrindas energetikos rytyje, saugus, energetinis saugumas iš bet kokios gamybos šaltinių, verslo aplinkos skatinimas – bet kokia aplinkosauginė socialinė kaina ir kova su klimato kaita. Tai yra svarbus klausimas, bet koks yra viso to pagrindas. Kuri strategija yra ta pagrindinė Europos strategija? Kitas klausimas. Bendrojo intereso projektų klausimas. Energetinio saugumo strategijoje 90 procentų tokių projektų yra susijęs su dujų infrastruktūromis ar tai bus tokia ES energetikos politika visas lėšas skirti mm, dujų infrastruktūrai ir iškastiniam kūrui, ar yra kokiu tai galimybių įtraukti ir efektyvų energijos vartojimą ar atsinuojančio energijos šaltinių tikslus į tą strategiją. Su... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegai Eivy. Grazie. Ačiū. ETS e sistema. Pereitą mėnesį taryba patvirtino e, sprendimą sumažinti e, CO2 išlakas bent 40 procentų. Šiuo metu vyksta dėrybos su Šveicarija, kad būtų galima apjungti Šveicarijos ir ES ETS sistemą. E, Vokietijos ministras pateikė pasiūlymą, kad e, ateityje prie tos bendros ETS sistemos galime priimti ir Kiniją. Norėčiau sužinoti, kaip galime tai pasiekti, jeigu tos ambicijos, kurių ir jų lygis yra nustatytas tik tai ES viduje. Be to, e, civilinės aviacijos organizacija e, kalba šiuo metu apie tai, apie galimybės sumažinti e, aviacijos uh, E, teršalų išlakas iš aviacijos sektoriaus. Man atrodo, kad dabartiniai pasiūlymai tikrai mm, ženkliai įtakos aviacijos sektorių, nes dabar matome, kad skrydžių skaičius ES nuo 90 metų ženkliai išaugo ir pagal ICAO e, duomenis iki galbūt 30 metų e, skrydžių skaičius padidės šešis kartus. Kas bus, jeigu iki 2016 metų ICAO neparengs pasiūlymo, kaip būtų sumažinti teršalų, teršalus iš aviacijos sektoriaus? Hvala vam lijepo. Pozdravljam povjerenika. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti komisijos narį Kanietę ir padėkoti jam už tai, kad atvyko su mumis susitikti, pasikeisti nuomonėmis Aš manau, kad matome, jog klimato kaita vyksta ir kažką reikia daryti su ją kovojant. Jūs pats teigiate, kad klimato politika negali veikti, jeigu tame vaidmens nesuvaidins verslo sektorius. Mes teigiame, kad ES turi visame pasaulyje rodyti pavyzdį. Galbūt į dalį klausimų, kuriuos užduosiu, jau atsakėte, bet norėčiau vis tiek paklausti, kaip jūs ketinate naudoti savo autoritetu ir įtikinti stambius, stambes įmonės, stambius ūkio subjektus, kad būtų mažinamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, nes jie atsisako tą daryti. Pono Junkerio laiške jis teigia, kad nori, jog jūs daug dėmesio skirtumėte atsinaujantiems energijos šaltiniams ir jis tikisi, kad jūs būsite lyderis efektyvaus energijos vartojimo srityje. Taip pat jis kalba ir apie šaltinių diversifikavimą ir importo kelius. Ir taip pat jis nori, kad jūs būtute, būtumėte stiprus dėrybininkas, ką ketinate daryti, kad to pasiektumėte ir gyvendinumėte tinkamai klimato politiką ir dar vienas man labai rūpimas klausimas. Žinau, kad energijos sąjunga patenka į pono Šefkovičiaus portfelį, bet aš norėčiau jūsų nuomonę sužinoti, kaip jūs vertinate transadrijos e, jūros e, e, vamzdynus. Ačiū. Perez. Ačiū, pirmininkė komisijos nary, e, kai kuriuos klausimus jau uždavė kolegos. Taigi aš gal paminėsiu vieną konkretų klausimą. Ponas Grotė, mano kolega, kalbėjo apie branduolinės jėgainės. Savo atsakymę komisijos nary jūs kalbėjote apie įvairias problemas ir sunkumus, plėtojant e, atsinaujančią energiją ir kad reikia čia siekti daugiau pažangos, aš visiškai pritariu tam. Mes turime ieškoti būdų, kaip būtų galima skatinti atsinaujančią energiją, jos vartojimą. Tačiau nelengva to pasiekti, nelengva suburti tą teisingą energetinį mišinį. Ir ką jūs darote, kad e, būtų skatinama ir brandolinė E, brandolinės jėgainės. Ispanijoje daug jėgainių jau baigė savo gyvavimo eksploatavimo ciklą. Ir dabar lyg yra svarstoma galimybė pratesti kai kurių jų eksploatavimo ciklą. Tai gali kelti, sukelti problemų. Pagal 36 Euratomo sutarties straipsnį turi būti numatomas tam tikras informavimas ir atliekama tokios veiklos, e, tokios veiklos poveikis aplinkai. Taigi, ponė Kanietė, ar jūs turite informacijos apie tai, kas yra daroma? Nes čia jau kalbame apie brandolinį saugumą, apie daugelio piliečių saugumą, gyvenančių netoli tokių jėgainių, kurias e, ketinama eksploatuoti ilgiau. Taigi toks būtų mano klausimas jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie kovą su klimato kaita, komisijos nariai mes, aišku, galime keisti įstatymus, tačiau galime keisti žmonių elgesį, kad būtų teis, teisinis požiūris ir laisvanoriškas požiūris. Ir kadangi problema yra didelė, reikia panaudoti abu būdus. Teisiniu keliu reikia pirmiausia politik, politikai piliečiams turi paaiškinti, kodėl tas daroma, o renkantis laisvanorišką kelią turime pasirūpinti, kad piliečiai būtų informuojami ir galėtų priimti tos informacijos pagrindų sprendimus. Ar jūs nemastėte, kaip būtų galima geriau informuoti piliečius apie produktų, kurie, kuriuos jie perka įtaką aplinkai? Anglies kiek yra e, suvartojama tuos produktus pagaminti. Taigi tokia informacija jiems yra reikalinga ir galbūt tai yra sėtina ir su konferencija apie transportą, kurią jūs minėjote anksčiau. Sorinio. Bom dia, senhor comissário. Eu queria pedir-lhe um esclarecimento adicional. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau užduoti papildomą klausimą dėl tarybos išvadų, e, kurios buvo parengtos dėl e, klimato kaitos paketo. Vienas iš šių išvadų tikslų buvo pasiekti bent 30 procentų tinklų sujungimo tikslą. E, buvo kalbėta ir apie finansavimo e, problemas, kurios yra susijusios su tuo, tačiau aš norėčiau sužinoti štai kokius dalykus. Pirmasis dalykas yra susijęs su stebėsena. Kaip bus kontroliuojama, kaip yra siekiami e, tikslai ir kas atsitiks su valstybė, kuri tyčia neprisideda prie tikslų siekimo. Koks bus e, kompensavimo mechanizmas taikomas e, toms šalims, kurios, sakykime, bando, tačiau nesugeba pasiekti tikslų. Nes kalbant apie jungtis tarp tinklų e, turi politinę valią parodyti dvi šalios. Ačiū dabar žodis kolegai Hramatikakis. Labai džiaugiuosi matydamas e, komisijos narį mūsų komitete ir džiaugiuosi, kad vyksta įdomi diskusija. Norėčiau paliesti vieną klausimą, į daugelį klausimų jau buvo atsakyta. Tam tikrais atvejais į kai kurios klausimus buvo atsakyta gan e, aiškiai, kitus mažiau aiškiai. Mane domina tai, kaip būtų galima taupyti energiją. Tai yra labai svarbus tikslas visiems. Aš esu fizikos profesorius, taigi puikiai žinau, kaip svarbu tai yra. Ir 1,5 procentų tikslas yra orientacinis, neprivalomas. Tai reiškia, kad kai kurios vyriausybės visiškai nieko nedaro. Arba tiesiog numato tokias priemonės, kurios visiškai nieko neduoda jokių rezultatų. Mano šalis, Graikija, atsižvelgia į tai, kad e, transporto kuras, kuras naudojamas šildymui, jis apmokesnamas vienodai. Ir taip pat tokios priemonės nėra pakankamos. Jūs komisijos narys sakėte, kad reikalinga priežiūra, kontrolė ir tikrinimas. Taigi, kiek tikslios yra tos praeities klaidos? Ir komisijos nariai, gal jūs galėtumėte pasakyti, kaip mes pasieksime privalomojo pusantro procento tikslo? Ponas Pedičinė. Ačiū pirmininkė, aš uždaviau klausimą, tačiau nesulaukiau atsakymo. Taigi norėčiau dar kartą užduoti tą patį klausimą. Kalbu apie e, naują e, programą, e, kuriai buvo numatytas 33 milijardų biudžetas. Tie pinigai turėtų būti panaudoti jungtims tarp skirtingų tinklų e, sukurti. Tačiau tam tikslui pasiekti E, reikia taip pat ir privačių lėšų. Taigi norėčiau sužinoti, e, būtent iš kur mes galime tikėtis tų privačių investicijų ir kaip užtikrinsime, kad nebus veltui išvaistomi pinigai, ypač krizinių laikotarpių. Ačiū. Dabar žodis poniai Pivaziniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu du klausimus. Jūs kalbėjote apie 300 milijardų eurų investiciją per trejus metus numatyta ta investicija. Jūs klimato energetikos komisaras esate, koks bus jūsų pasiūlymas dėl to investicijų plano, nes jūs sakote, kad mes kalbėsimės ateinančios savaitės apie tai, bet jūsų konkrečiai, koks būtų pasiūlymas dėl šio investicijų plano. Antrasis dalykas, kalbant apie spalio 23-24 dienos tarybos išvadas. 2.7 punkte yra teigiama, kad reikalingas rezervas, kad būtų galima užtikrinti geresnį efektyvų, energijos efektyvumą ir modernizuoti reikia valstybių narių energijos tinklus. Ką reiškia modernizuoti energijos tinklus valstybėse narėse? Mes modernizuosime anglimi varomas jėgainės, iškasnių kūrų maitinamas jėgainės. Kas slypi po tuo sakiniu? Dėkoju. Ultima domanda, il kolega Dans. Ponas Dans, paskutinis klausimas. Um, question, uh... Labai trumpas klausimas. Ir kolegoms skiriu tą klausimą, bet gal ir jūs galėsite atsakyti. Jūs teigiate anksčiau, kad um, sprend, nusprendžiant dėl prioritetų jūs atsižvelgsite į pasiūlymus, kurių uh, kritinė masė svarbi ir kurie gali užsitikrinti paramą. Kaip jūs primsite tos sprendimus, ar įtrauksite parlamentą, kaip konsultuosite su parlamentu, kad bandant išsiaiškinti, ko pasiekti įmanoma, ko ne. Nes panašu, kad skirtingi žmonės laikosi skirtingos nuomonės dėl to, ko realiai galima pasiekti. Ačiū. Grazie. Adesso mi sembra che... Ačiū. Komisarui buvo užduota labai daug klausimų tad norėčiau dabar jums ir suteikti žodį. Man atrodo, kad 10 minučių atsakyti į visus klausimus pakaks. Žinia, kad tų klausimų yra daug, tačiau jie yra tarpusavie susiję. Taigi suteiksiu Jums galimybę atsakyti į tuos visus klausimus. Pamėginsiu. Pone Jūso, kalbant apie nacionalinius klausimus, prašyčiau atsakingos mens e, tai išanalizuoti, vertinti, kiek tai suderinama su bendrijos teise. E, jūs taip pat e, pateikėt nemažai klausimų apie saistančius ir nesaistančius tikslus. Čia viskas aišku ir mano pozicija taip pat yra aiški. Europos komisija, komisijos pirmininkas ir aš pats manome, kad galime dar geriau dirbti ir užsitikrinti Europos parlamento narių ir valstybių narių paramą. Svarbu turėti omenyje, kad ne visos valstybės narės yra vienodoje padėtyje, kalbant apie e, tikslų įgyvendinimą, juk atskaitos taškas visur yra unikalus. Reikia pagalvoti apie tai, turėti omenyje tai, kad reikės atsikratyti kliūčių ir visų pirma, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, reikės inovacijų, reikia plėtoti e, tokias technologijas, bet kartu e, rasti būdų ir saugoti tą energiją Taigi reikės ir e, energijos e, saugyklų, kad e, ši technologija būtų veiksmingesnė. Taip pat kalbant apie jungtis, reikia išmanesnių tinklų, kad galima būtų užtikrinti tarp valstybinės jungtis. Ir vidaus rinkoje imsimės tolesnių priemonių, kad e, tai gyvendintume. Tai yra aišku. Taip pat buvo dar vienas e, klausimas, e, kokia yra mano nuomonė apie ETS, ar šią sistemą reguliuoja rinka ar ne. Visų pirma, ši sistema yra orientuota į rinką. Siekiama išvengti rinkos sviravimų, juos apriboti, bet e, tai daroma objektyviai, yra atliekamas objektyvus vertinimas, e, kaip ši sistema veikia ir e, sistema yra orientuota į rinką. Svarbu siūsti tinkamą signalą ekonomikai, kad visų pirma prioritetas yra skiriamas investicijoms į mažai CO2 išmetančią ekonomiką. jungtims užtikrinti e, reikia vieną rušiškumą pirmą užtikrinti. Dabar, pavyzdžiui, e, dirbama su Šveicarija ir šioje srityje yra matoma tam tikra pažanga. Ir svarbu, kad ateityje rinka būtų plėtojama vadovaujantis tais pačiais kriterijais Tai padės sukurti sklandesnę, tinkamesnę pasaulio e, rinką ir tai būtų mūsų svajonė. Siekime jos. Taip pat e, buvo klausimas e, dėl Europos investicijų banko vaidmens šiame kontekste. E, tas e, minėtas paketas yra susijęs gana glaudžiai su Junkerio paketu ir e, šis paketas yra 300 milijardų eurų darbo vietoms kurti, investicijoms plėtoti ir taip toliau. Ir vienas iš prioritetinių sektorių yra energetika. Investicijos, kurių reikia šiame sektoriuje, yra maždaug 204 milijardai eurų per metus. Ir jų reikia tam, kad modernizuotume tinklus, kurie yra pasenę daugelėje šalių, kad e, pakeistume juos moderniais, išmaniaisiais e, tinklais, reikia investuoti į pastatus, čia reikia tikrai didžiulių investicijų Europos Sąjungoje, na ir į efektyvų energijos vartojimą pramonėje. Tai gali suryti didelę Junkerio paketo dalį ir jau minėjau ir atsinaujinančius energijos šaltinius ir e, energetikos e, tinklų modernizavimą ir kitas investicijas. Ir tik tai užtikrinę visą tai galėsime gyventinti bendrijos interesų projektus tai kartu atneša ir svarbių galimybių. Dabar vykdomas darbas šioje srityje, dirbame kartu su Europos investicijų banku, mėgindami suprasti, kaip galime dirbti efektyviau, kad mobilizuotume privačiasias investicijas. Ne tik e, per tradicinės paskolas, bet pasitelkiant ir kitus finansavimo instrumentus, kad užsitikrintume e, daugiau lėšų. Taigi dirbame šią kryptimį. Dar e, klausimas dėl tų, kas neįgyvendina tikslų. Yra efektyvaus energijos vartojimo direktyvos, ten yra viskas nustatyta. Pagal naująją sistemą, kurią, kuri norėtume, kad būtų saistanti, kad būtų sukurta nauja valdysenos sistema, su parlamentu dar diskutuosime apie uh, geriausią būdą dirbti. Ponas Panijo klausimas buvo, kas bus su situacija susijusia su JAV. E, JAV taip pat e, nuomonės e, skiriasi ir mm, norėtume susitarti Paryžiuje, bet kad susitartume Paryžiuje reikės kongreso pritarimo. Ir dėrybininkai turėtų rasti būdą, kaip visą tai gyvendinti, kaip protingai parengti teisės instrumentus. Taigi turime dirbti, turime nuveikti tikrai nemažai. Bet svarbiausia yra tai, kad veiksmų bus įmamasi. Kaip mes tai padarysime, dar pamatysime. Taip pat e, kalbėjote apie jungtis Portugalijoje, Iberijos e, pusėsalis, e, yra atskiras regionas. Baltijos šalis taip pat yra ir kitų tokių regionų ir svarbu e, juose užtikrinti, kad būtų gyvendintas 10 procentų tikslas 2020 metais. Iberijos e, pusęsalis e, čia yra 1,4 procento. Ir Kitais metais iki 2016 metų tas e, skaičius turėtų būti 2,4. Kol kas dar esame toli nuo tikslo ir e, tiesa, kad reikia, kad valstybės narės bendradarbiautų ir manau, kad jeigu iš tikrųjų sugebėtume sukurti tikrą vidaus rinką, netinkamai funkcionuojančią vidaus rinką, įspręsime ir šias problemas. Ponia Rodrygės minėjo, kad TTIP susitarimas yra susijęs ir su energetikos problemomis. Kas dėl šio susitarimo, ji yra dar preliminari, darbas dar vyksta, bet es, žinoma, yra labai suinteresuota, kad jos energetikos šaltiniai būtų diversifikuoti. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad dujų kaina Europoje yra 3-4 kartus didesnė nei e, kaina Šiaurės Amerikoje. Tai 20 procentų didesnė kaina nei kaina, kurią naudojasi pramonė Kinijoje. Taigi turėtume e, ir tai turėti omenyje, kalbėdami apie šį susitarimą. Uh, dujos iš visų iškastinių kūro rūšių mažiausiai teršia. Todėl, žinoma, ES norėtų diversifikuoti savo dujų tiekimo šaltinius. Gruodžio mėnesį galėsime aptarti šiuos energetinio saugumo klausimus ir ES tikrai suinteresuota eksportuoti iš e, Europos, tai yra iš Šiaurės Amerikos ir um, kalbėjome jau ir apie JAV ir Kanados išteklius. Bendroji dalis procentais bus nustatyta ir galėsime atsekti mūsų importuojamų produktų kilmę. Taip pat buvo klausimas apie 27 procentų tikslą visoje Europos Sąjungoje yra nustatytas tikslas visai Europos Sąjungai, reikės um, imtis priemonių, sukurti mechanizmus. Negalvokime apie sankcijas, pagalvokime apie paramą. Uh, parama gyvendinant atsinaujinančius energijos šaltinius visose šalise labai svarbu, kad uh, valstybėms narėms būtų teikiama parama, kad joms būtų pakankamai lengva visą tai gyvendinti. Taip pat um, kalbėjote apie pinigus. Tiesa, kad kalbant apie lėšas, Connecting Europe priemoniai ponas Junkeris imasi priemonių, kad darytų pažangą šioje srityje, bus naujų ambicingesnių projektų. Pirminkė, manau, kad e, pasistengiau atsakyti visus klausimus, ne, bet pamiršau e, vieną klausimą. Bijau, neturiu duomenų dėl jūsų kelto klausimo, aš jų gausiu ir jums pateiksiu atsakymą vėliau. Ačiū. Visų, viso komiteto vardu norėčiau padėkoti komisarui Migeliui Arjaskanietė už tai, kad atvyko į mūsų posėdį ir atsakė į užduotus klausimus. Aš siūlyčiau baigti mūsų komiteto posėdį. Norėčiau Jums priminti, kad kitas mūsų posėdis įvyks lapkričio 24 dieną. Tai bus ypatingas posėdis, kuris e, vyks e, Strasbūre nuo 6 valandos. O kitas mūsų įprastinis posėdis įvyks 3-4 e, gruodžio dienomis Briuselėje. Ačiū visiems. Po kelių minučių prasidės koordinatorių posėdis.